pasiūlymų nėra, todėl e, laikome, kad šis pasiūlymas priimtas ir rytoj, e, gruodžio 11 dieną, tas tekstas bus traktuojamas kaip oficialiai patvirtintas. E, tarptautinės prekybos komiteto prašymas buvo paskelbtas posėdžio pradžioje, prieštaravimų neišsakyta. Ir matėme, kad GUE frakcija ir Žaliųjų frakcija pateikė e, prieštaravimą pagal 87 straipsnio A dalį, todėl e, dabar yra nustatytas terminas e, iki trečiadienio 11 valandos, o balsavimui pakeitimus bus galima teikti iki, ketvirta, iki trečiadienio 16 valandos. Ačiū, to ir toliau dirbsime pagal darbo tvarkę ir pereiname prie